Good afternoon, dear colleagues, ladies and... Labadiena, kolegos, ponios ir ponai, sveiki susirinkę į mūsų eilinį komiteto posėdį. Jeigu nebus komentarų, galime patvirtinti darbuotoją be pakeitimų. Nematau jokių pastabų. Ir negirdžiu pastabų. Antras punktas mano pranešimas labai svarbus. Komiteto posėdis rytoj po pietų prasidės 15.45. Ne 15 val. 15.45 ir jis vyks kitoje salėje. PHS 5B001. 5B001 tai reiškia, tai yra tame pačiame pastate penktame aukšte ir vyks mūsų posėdis. Trečias punktas – Europos energijos pramonės investicijos. Luko Van Nufel ir Jessicos Jerbud pristatymas. Sveiki atvykę į Europos parlamentą dar kartą. Ačiū, kad atvykote pas mus. Šis tyrimas yra parengtas Trinomics organizacijos, tai yra politinės ekonomijos konstatacinė įmonė, esanti Rotterdame, kuri vykdo mokslinius tyrimus ir teikia patarimus energijos, aplinkos ir klimato kaitos temomis, kas mums yra labai svarbu. Ir mūsų du svečiai, ponas Liukman Nufel, nuo 15 metų sausio mėnesio ir dirba konsultantų E, Trinomics įmonė ir ponia Jessica Yerwood taip pat yra energetikos konsultantė šioje pačioje įmonėje ir ponia Yerwood dirba tvaros energijos, tvaros energijos finansavimo, energijos taupimo ir Europos energijos valdysenos srityse. Panas Lukva Nufel turi daug patirties Belgijos, Europos elektros ir dujų sektoriuose. Mm, jis taip pat yra dirbęs konsultuodamas Pasaulio banką, Flandrijos energijos agentūrą ir Belgijos federalinę vyriausybę. Abu yra labai patyrę mūsų akimis žvelgiant. Jūs išanalizavote ir e, energijos investicijų poreikius ir variklius bei kliūtis investicijoms elektros sektoriuose, naudojant įvairius technologinius scenarius ir e, kokiu reikia investicijų būtent, kad pasiektume mūsų energijos tikslus. Turime savo dokumentus. E, elektra, elektros rinkos būtent dokumentus rengiame. Ir jūsų tyrimas pateikia politikos galimybių vertinimus, kad būtų galima paskatinti reikalingas investicijas į elektros sektorių. Tokių rekomendacijų mums reikia, tai jau yra labai svarbu, kad įsivaizduotume, kaip visą tai atrodo žvelgiant profesionalo akimis. ko reikėtų mūsų e, energijos sektoriui, sektoriui ar ką mes turėtume įrašyti savo reglamentus. Tai yra svarbu tiesiekuros pasiūlymams, tai pavyzdžiui, valdysenos ar rinkos kūrimo atsar nacionalinių reguliatorių srityje Taigi visiems šiems dalykams jūsų patarimai būtų labai svarbus. Ir prašau iš pradžių pradėti poną Luk van Liufel ar ponę Jessica Jarvodą. Maniau, kad kalbėsime abicelės varka, bet pasirodo, kad ne. Prašom. Ačiū. Kaip sakėte, tyrimo tikslas pateikti politikos rekomendacijas, kaip paskatinti investicijas į elektros sektorių, kurių reikia, kad pereitume prie mažai CO2 išmetančios energijos sistemos iki 50 metų. Kad tai padarytume, mes išanalizavome kelius skirtingus dalykus. Pirmiausia, energijos ir klimato politikos tikslus, investicijų poreikius, kurie reikalingi pasiekti šiems tikslams ES priemonių e, apžvalga, kad būtų galima stimuliuoti energijos investicijas, reguliavimą ir finansinę prasme. Taip pat apžvelgėme įvairias investicijas, seksines tendencijas, kliūtis bei varančiasias jėgas ir taip pat padėkėme galimas politikos galimybės e, su jų vertinimu ir rekomendacijomis. Kad visą tai padarytume, mes išanalizavome daug literatūros, atlikome tris studijas trijų atskirų regionų atžvilgių ir kalbėjomės su suinteresuotomis subjektais. Tai pirmasis žingsnis buvo identifikuoti energijos tikslus ES. Keletą metų ES siekia išspręsti energetinę trilemą, kuri parodyta ekrane, kad energijos tiekimas būtų tvaresnis, saugesnis ir konkurencingesnis. <clears throat> Ta prasme, ES taip pat yra nustačiusi ne vieną tikslą, tai yra 20-30 metų energijos pagrindus, tai yra CO2 šiltnamio dujų mažinimo tikslą, energijos veiksmingumo tikslą, taip pat ir e, elektros tinklų sujungimo ir išmanių uh, matuoklių dėgymo tikslas. ES yra pakeliui siekdama 20 metų tikslų, tačiau kad pasiektų 20-50 metų tikslų reikia papildomų pastangų. Na ir kad būtų pasiektas 50 metų tikslas. Svarbiausia yra iki 25 procentų sumažinti šiltnamio dujų emisijas. Čia reikia dėlių investicijų elektros tiekimo srityje. Svarbiausios investicijos čia būtų į e, generavimą energijos. Tai sudaro nuo 54 iki 80 milijardų eurų per metus iki 50 metų. E, Visą tai didžiąją dalimi apima atsinaujančią energiją. Tinklų srityje nuo 462 milijardų kasmet reikės iki 50 metų ir apie 80 procentų būtų skirta paskirstimo tinklams. Tai būtų paskirstyta generavimas, atsinaujinti energija, kogeneravimas mažu mastu, taip pat ir išmaniųjų technologijų integravimas. Svarbi viso to dalis yra jungtis ir tinklų atnaujinimas. Na ir pagaliau turime saugojimą ir reakcijos į paklausą investicijos, jos kol kas yra mažesnės, tačiau ateityje turės būti didesnės. Visam tam reikia investicijų, kad būtų pasiektas 50 metų tikslas karbonizavimo srityje. ES turi keletą priemonių čia. Reguliavimo prasme svarbiausia būtų tarp europinių energijos tinklų reglamentas. E, tai yra pagrindai projektams bendro intereso projektams ETS, RES direktyva. Be šių priemonių yra keletas finansavimo priemonių, pavyzdžiui, Europos tinklų sujungimo priemonė, kuri remia bendro intereso projektus. Horizontas 2020, kurie skirti labiau um, atsinaujantiems šaltiniams tyrimams ir bendresni fondai EFSI ir ESIF. Šie fondai ar paramos priemonės suteikia apie pusantro milijardo eurų per metus subsidijomis ir apie 12,5 milijardų finansinių priemonių forma visiems energijos projektams. Tačiau tai yra tik tai 10-15 procentų kasmetinių poreikių vien tik tai investicijoms į elektrą, elektros gamybę paskirstimą. Taigi reikia papildomo finansavimo. Aiškiai tai matome. Kai kurios investicinės tendencijos, kurias e, galima identifikuoti energijos generavimo srityje, pradėsiu nuo atsinaujančių šaltinių, konvencinių šaltinių ir kolega pakalbės vėliau apie kitus dalykus. Atsinaujančios energijos e, generavimas kaštai smarkiai mažėja ir artėja prie konvencinio generavimo kainų. Dėl to daug investuojama apie 15 milijardų eurų, bent jau 15 metais Europos Sąjungoje. Tai yra šešis kartus daugiau negu 2004 metais. 2004 metais Europos Sąjunga buvo pirmaujanti šalti investicijose į atsinaujančios šaltinius, dabar ją aplenkė Kinija, tačiau tos investicijos nevienodai pasiskirsto visose valstybės narėse, skirtumai yra dideli. Ir daugiausia čia viską lemia subsidijos. Ir nors subsidijos mažėja vienai megavatvalandai, ir e, investicijos tampa labiau pagristos rinka. Dėl konvencinės energijos gamybos, tai mes nustatėme, kad didė, tas atsinaujančių šaltinių penetravimo didėjimas daro spaudimą konvenciniams jėgainėms. Ir dauguma tokių na, jėgainių yra uždaromos ir nedaug yra naujų projektų kuriama. Kadangi pagal rinkos būklę nėra daug galimybių verslui, kai kurios valstybės narės numato pajėgumų mažinimo mechanizmus. Uh, Kai dėl kitų tendencijų investicijų srityje, Jessica jau minėjo uh, tai, kad daug ką lemia atsinaujančių šaltinių plitimas. Turime nepamiršti taip pat, kad didelė dalis investicijų yra reikalinga tam, kad būtų galima atnaujinti senstančią infrastruktūrą. Poreikis vis tai subalansuoti didėja. Visą tai. Šiuo metu atsinaujančių šaltinių dalis energijos srityje yra 20 procentų. Iš to 50 procentų sudaro saulės ir vėjo energiją. Kai kuriuose narėse e, ta dalis yra kur kas didesnė, pavyzdžiui, Vokietijoje. E, esant 10 procentų daliai problemos nėra. E, visas tinklas, visa sistema yra pakankamai atspari, kad galėtų apsarbuoti tą vėjo ir salės pajėgumų energiją. Tačiau res e, dalį didėjant, atsinaujinčių šaltinių dalį didėjant, e, spaudimas e, sistemai didėja ir subalansavimo poreikius kol kas dengia lankstumas regeneravimo, generavimo pajėgumuose. Reagavimas į paklausą jau skurtas pramonės šalyje, pavyzdžiui, naudojant nutraukiamus kontraktus ir stabdomus kontraktus. Ir visą tai plėtojas ir e, gyvenamųjų pastatų sektorėje. Bet dar toli reikia nueiti. Saugojimas energijos yra svarbios šio kelias energijos, ypač hidro akumuliavimo energija. Atsiranda ir naujų technologijų akumuliatoriai. Pavyzdžiui, Vokietijoje nemažai instaliacijų turi jau ir akumuliatorių pajėgumus. Taigi tai yra labai svarbus investicijų, svarbios investicijų tendencijos kartu su skaitmeninimu, kas keičia energetinį landšaftą gana smarkiai, atsiranda naujų paslaugų, kurias siūlo tiekėjai ir kiti paslaugų teikėjai, nauji produktai, pavyzdžiui, energijos dėžutės. Taigi tai yra labai svarbus elementas energijos sektoriaus evoliucijos prasme. Atsinaujančių šaltinių dalis, visos kitos naujos investicijos e, veda prie augančių elektros sąskaitų. Šį klausimą reikia nepamiršti, nes prieinamumas yra vienas iš tikslų ir reikia, jo reikia siekti. Tačiau pastebėme, kad sisteminiai kaštai 30 metais sudarys, bus maždaug 30 procentų didesni negu 10 metais. Ir nepaisant mažesnių didmeninių kainų, bendros energijos elektros sąskaitos auga. mes taip pat visi pastebime dar dvi tendencijas elektros sektorėje, būtent transporto elektrifikavimas ir e, šildymo elektrifikavimas. Transportas, e, kuomet tikimasi, kad 20, e, 50 metais apie 8 procentų bus transportas elektrifikuotas ir poveikis bus didžiulis. Tai sudarys apie 10 procentų viso elektros suvartojimo. O tam reikia 150 MW generacinių pajėgumų. Šildymo elektrifikavimas taip pat yra nauja tendencija, atsirandant šilmos siurbliams, terminiams panelėms ir poveikis dujų sektoriui čia svarbus. Spaudoje rašoma, kad, pavyzdžiui, Niderlanduose vyriausybė priemė strateginį sprendimą pamažu e, nustoti naudoti dujas šildymui ir iš principo nebus investuojama daugiau į dujų infrastruktūrą šildymui. Ir pasime, kad finansinė parama e, investicijoms susijusiams su elektra padidėjo gana ženkliai nuo 2008 metų iki 2012 metų. Šis padidėjimas svarbus ne tik atsinaujinantiems šaltiniams, nes 20 procentų, bet ir iškasniam kūrui 39 procentai. Gana keista, kad iškasnis kūras, skaitant akmens anglį, antinės dujas, yra vis dar subsidijuojami tokiu aukštu lygmeniu. Na ir viena iš rekomendacijų, kurią norėtume pateikti, būtų palaipsniui panaikinti tą subsidijas. Tai galėtų būti sprendimas siekiant sėkmingai pereiti prie mažiau CO2 emituojančios energijos sistemos. Finansavimo prasme pastebime naujus, naujas priemonės, pavyzdžiui, vietinės kooperatyvinės partnerystės, pastebina naujų modelių atsiradimą, atsiradimą, pavyzdžiui, projektų finansavimas ir atsiranda naujų partnerių. Kokie, kokios būtų didžiausios investicijų kliūtis ir varančiosios jėgos? Istoriškai paklausos augimas yra svarbi varančioji jėga, tačiau taip nebėra nes paklausos augimas yra ribotas, didžioji paklausos augimo dalis atitenka investicijoms į atsinaujančius šaltinius. Kompensavimo lygmuo, ką minėjo Jessica, yra gana na, žemas ir tai taip pat nėra kliūtis. Galbūt galėtume pas, kalbėti, pakalbėti apie svarbiausius kliūtis ir varančias jėgas. Ir čia mes pastebime, kad svarbiausi dalykai dabartinėje rinkos kontekste yra parama atsinaujantiems šaltiniams. Ir viena iš svarbiausių kliučių vis dar yra leidimų išdavimo procedūros sudėtingumas ir visuomenės prieimimas infrastruktūros. Tai yra svarbiausi dalykai ir šiandieninėje situacijoje. Na ir toliau mes įvertiname 12 teorinių pol politikos galimybių. Pirmoji grupė būtų skirta rinkos veikimui. Antroji grupė yra politikos galimybės, kurios būtų būtinos, jeigu rinka neveiktų tinkamai. Ir trečioji galimybių grupė yra susijusi su bendru reguliavimo kontekstu, reguliavimo sistema. Ir mūsų išvados yra tokios. Politikos galimybės, kuriomis e, pagerintų rinkos veikimą, būtų veiksmingiausios ir tinkamiausios jos tinkamai reaguoja į vairius kriterijus, kuriuos mes e, nustatėme įvertinti politikos galimybėms. Mes e, surašėme įvairias politikos galimybės pagal jų e, galima poveikį ir patikėme šešias pozityviausias galimybės, bet aišku, šios išvados yra pateiktos ir mūsų rekomendacijose. Todėl aš siūlau pereiti iš karto prie rekomendacijų. O tai yra ir svarbiausia šio tyrimo dalis. Pirmoji rekomendacija e, yra skirta tam, kad reikia užtikrinti investuotojų pasitikėjimą. Tai yra e, Mintis, kuri kartojasi įvairiuose tyrimuose ir signaluose iš pramonės, investuotojų pasitikėjimas yra labai svarbus visoms investicijoms, ne tik investicijoms į tinkla, tinklus ar generavimo pajėgumus, bet e, ir į konvencinį generavimą ir kitokį. Pastebėjome, pavyzdžiui, kad Ispanijoje atsinaujančių šaltinių politika pasikeitė 2013 metais, netgi su poveikiu atgal Ir dėl to iš tikrųjų sustojo visos investicijos. Tai yra labai svarbus, svarbu. Antra, parama atsinaujinantiems šaltiems ne tik turi būti stabili ir e, nuspėjama, kas yra susijęs su pirmąją e, rekomendaciją. Tam reikia labiau koordinuotos paramos ES lygmenių tiek tarp narių, tiek regioninių lygmenių ir visą tai turi būti labiau pagrista rinkos principais. Man atrodo, kad pastarojo meto pokyčiai eina teisinga linkme, pavyzdžiui, konkursų įvedimas, tai yra pozityvus žingsnis. Taip pat yra teikiama naujų pasiūlymų ir žiemos pakete. Tai yra taip pat pozityvus žingsniai į priekį. Dėl mokslinio tyrimų ir plėtros pastebime, kad čia pastangos yra tinkamos, kiekybinė prasme Europa pakankamai investuoja ir mokslinius tyrimus atsinaujančių šaltinių srityje, tačiau erdvės tobulinimui yra. Pavyzdžiui, geresnis koordinavimas, daugiau dėmesio naujoms technologijoms, rinkos koncepcijos ir modeliai energijos tiekimo saugumas dar vienas svarbus klausimas. Čia norime pakartoti tą rekomendaciją, kuris susijusi su pajėgumų atlyginimo mechanizmu, kad skirtumai tarp valstybių narių yra per dėlį, juos reikia labiau koordinuoti regioninių ir ES lygmenių. Kai dėl saugojimo, tai reikia reguliavimo sistemos, suderintos sistemos ES lygmenių Tai yra mintis, kuri dabar jau yra pateikta ir žiemos pakete. Ir paskutinė, rekomenda, paskutinė rekomendacija pirmoje dalyje, tai yra jungčių pajėgumų didinimas. Mes pritarėme tikslui, kurį yra nustatę politikos kuriejai 10 procentų, bet manome, kad diferencijuotas tikslas būtų tinkamesnis. Ir Politikos, kurie ir TSO turėtų skirti dėmesio ir pajėgumo prieinamumui. Tie fiziniai pajėgumai turi būti padaryti prieinami rinkai. Tai yra labai svarbus aspektas šiuo metu. Na, keletas dar rekomendacijų, kurios skirtos tam, kad, kad turėtume invest... reguliavimo sistemą investicijoms į tinklą, ir tai, aišku, e, daroma per rinkos tarifus, skatinant e, operatorius ir investuotojus tai daryti. Prieiga prie finansavimo priemonių nėra iš principo svarbiausia didelė kliūtis, tačiau yra nedidelių problemų, kurias norėtume paminėti. Pavyzdžiui, prieiga prie ES finansinių priemonių turėtų būti palengvinta, e, kad būtų išvengta dubliavimuose ir kad mažesni projektai ir operatoriai galėtų taip pat gauti finansavimą. Tai galima realizuoti per uh, iniciatyvų agregavimą, kaupimą. Kainų signalai taip pat yra labai svarbus. Investuotojams reikia teisingų kainų signalų tiek elektrai, tiek CO2, tiek tinklams. Reguliuojami tarifai nėra tinkama priemonė siekiant paskatinti investicijas. Todėl reguliuojamų tarifų panaikinimas, kainų ribojimo panaikinimas didmeninėje rinkoje taip pat yra prioritetas, kad būtų galima paskatinti investicijas. CO2 kaina, ko manau nereikia kartoti, yra per maža Ir reikia imtis iniciatyvų, jų rimamosi tam, kad ši kaina padidėtų. Dėl investicijų į energijos taupimą ir paklausos reagavimą mes atkreipiame dėmesį į tai, kad reikia tinkamos reguliavimo sistemos ir iniciatyvų šioje srityje reikia ES lygmenių, kad būtų galima apribo, ap, apibriežti ap, kas už ką atsakingas, duomenų taisyklės, duomenų nusaibės taisyklės, komunikacija ir taip toliau. Na ir pagaliau dėl leidimų išdavimo procedūrų, tai jas reikia silpni, paprastinti, trumpinti ir visuomenės nuomonė taip pat yra problema, kurią reikia spręsti. Yra idėja, yra geros patirties, pavyzdžiui, investuotojai ir ir e, institucijos turėtų konsultuoti su visuomenė ir leisti visuomeniai prisijungti prie finansavimo, kofinansavimo projektų, pavyzdžiui, per kooperatyvinės iniciatyvas. Tai yra jau šiandien tikrovė kai kuriuose valstybės narėse ir tai galima būtų laikyti gerų pavyzdžių ir kitoms valstybės narėms. Ačiū, ponia pirminkė. Mes būsime pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Uh. Ačiū Jums už labai įdomią prezentaciją, taip pat ir už parengtą ataskaitą. Ji mums yra labai svarbi. Kas norėtų pasisakyti iš kolegų? Pradėkime nuo pono Levandovski. Ačiū. Aš sutinku su mūsų pirmininku, kad jūsų prezentacija buvo labai įdomi ir jūs pateikėte labai e, ambicingas rekomendacijas. Du klausimai. Jūs kalbate savo uh, prezentacijoje apie tai, kad uh, kasmet uh, reikia investuoti apie 140 milijardų eurų tam, kad mes galėtumėm pasiekti užsibriestų tikslų. Tai yra daug daugiau nei uh, numato dabartinės priemonės. Tačiau prieš keletą savaičių mes balsavome e, už ET sistemos peržiūrą ir atrodė tuo metu, kad ketinama padidinti leidimų e, kainą. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tai, kokį poveikį galėtų e, tai turėtų turėti investicijoms kurios yra reikalingos e, pasiekti mums ambicingų tikslų. Antras klausimas. Dėl EFSI finansavimo ir finansavimo iš ES e, biudžetą. Ar jūs turite kažkokią konkrečią informaciją, kiek kiekvienoje šalyje yra investuojama per EFSI ir panašiai? E, jeigu tokios informacijos neturite, tai Tiek to. Ačiū dabar žodis e, ponui Niedermayer. Ačiū Jums už prezentaciją. Turiu vieną klausimą, kuris e, konkrečiai susijęs e, su investicijomis į elektros tinklus. Savo prezentacijoje Jūs nekalbėjote apie decentralizuotą energijos gamybą Aišku, mes nežinome, kuris modelis ateityje bus taikomas, tačiau žinome, kad decentralizuota energijos gamyba bus labai svarbi. Tokiai energijos gavybai, gavybai nereikalinga e, didelė elektronika dideli elektros tinklai. Tačiau norėčiau sužinoti dėl investicijų į tokius decentralizuotus e, elektros gamybos projektus. Ar nėra, e, nekyla rizika, kad jeigu, sakykime, būtų paskatintos investicijos e, į tinklą, kad tai tik tai padidintų pačios elektros kainą? Ačiū dabar žodis ponui Šklets. Ačiū pirmininkė, išklausiau jūsų prezentaciją. Ir pastebėjau, kad e, vienoje iš skaidrių jūs kalbėjote apie kapitalo išlaidas. E, norėčiau sužinoti, ar jūs turite informaciją apie kapitalo išlaidas e, kiekvienoje valstybėje narėje, nes kiek žinau, tos išlaidos nėra vienodos išsivyšiuose ir besivystančiose šalyse. Ne, ne visos šalis turi tas pačias galimybės investuoti. Kitaip tariant, mažiau išsivyščiusios valstybės susiduria su e, didesnėmis e, politinėmis ir kitokiomis e, rizikomis. Ir todėl joms investuoti į technologijas yra daug brangiau nei, sakykime, išsivyščiams šalims. Antras klausimas yra susijęs su lankstumu. Jūs E, savo prezentacijoje trumpai paminėjote e, saugojimą. Norėčiau paklausti, Ar jūs e, esate parengę kokių, kokių nors rekomendacijų dėl saugojimo technologijų, technologijų vystimo? Nes e, žinia, kad JAF ir e, Kinija jau yra sukūrusios milžiniškas, sakykime, saugojimo infrastruktūras, o ES vis dar galvoja, kokia galėtų būti ta energijos saugojimo vizija. Toliau dar vienas dalykas - informacinės technologijos. Informacinės technologijos, kurios uh, užtikrins didesnį piliečių dalyvavimą energetikos rinkoje. Matau, kad nepateikėte rekomendacijų šiuo klausimu, tad norėtumėm sužinoti, kokį poveikį e, informacinės technologijos galėtų turėti laikotarpiu iki 2030 metų. Dėkuoju. Much, Ačiū kolegoms. Jeigu leisite, aš pats užduosiu keletą klausimų. Pasitikslinsiu, ar teisingai supratau. Atrodo, kad jūs sakėte, kad prieiga prie finansavimo nėra problema. Labai optimistiškai nuskambėjo, man tikrai patinka toks pasa pasakymas. Tačiau norėčiau užduoti klausimą apie gebėjimus. Gebėjimų trūksta todėl, trūks, todėl, kad trūksta investicijų, nes niekas nenori investuoti į elektros gamybą. Taigi atrodo, kad prieiga prie finansavimo nėra problema. Norėčiau, kad daugiau pasisakytume šio klausimo. Ir dar. Kalbant apie elektros e, gamybą ir jūs e, minėjote, kad, e, lab, kad 60 procentų visų investicijų į energetikos sritį atitenka tinklams. Taip pat vienoje iš savo skaidrių kalbate apie tai, kad reikalingi nauji finansavimo modeliai, finansavimo priemonės. Kaip aš suprantu situaciją, galų gale e, už investicijas sumoka galutinis vartotojas. Nesvarbu, ar kalba eina apie privatų asmenį ar apie valstybę, galų gale vartotojai turi sumokėti už visas investicijas. Tačiau noriu sužinoti, nuo ko viskas prasidės, kas turėtų investuoti. Ar sprendimą turėtų priimti privatus investuotojas, nacionalinis investuotojas, galbūt ES galėtų pateikti keletą minčių. Taigi, kas turėtų viską pradėti? nes e, galų gale galutinę kainą sumokės e, vartotojas ir kažkas turi pradėti procedūrą. Ar dar kolegos norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams, kad jie atsakytų į užduotus klausimus. Pradėkime nuo ponios Javut. Pirmasis klausimas buvo apie ETS. Are we going to follow the same okay. order then? Uh, I will probably start. Uh, okay. Na, jeigu leisite, aš pradėsiu. Taigi dėl tikslų ir ETS sistemos labai geras klausimas. kalbant apie skirtingas e, in, iniciatyvas, kurios e, yra įgyvendinamos ETS e kontekste, tai jų tikslas yra didinti kainą. Ir tai yra puikiai priemonė. Siekiant skatinti investicijas tiek į atsinaujinančią energiją, tiek į tradicinę energijos gamybą. Jeigu CO2 kaina kils, tai tuo metu elektros E, didmeninė kaina taip pat didės. Ir tuo atveju e, net ir, nesus, e, ir be subsidijų atsinaujinantis energijos šaltiniai taps konkurencingesni. Taigi, didinant CO2 kainą galima pasiekti tikslą. Šiuo metu e, kyla štai kokia problema. Didmeninė rinka ir e, didmeninė kaina yra pernelyg maža, kad paskatintų e, investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius. Šiuo metu investuojama į energijos atsinaujinančius energijos šaltinius vien dėl to, kad siūlomos subsidijos. Panaikinus subsidijavimą e, nebus investuojama. Taigi taip galėčiau atsakyti į jūsų klausimą. Jeigu CO2 kaina e, bus padidinta iki protingo, kabutėse, ligmens, galbūt tuo metu e, nereikės ir galvoti apie kokį nors atlygių, atlygio už e, gebėjimus e, mechanizmo. O dėl investicijų į e, tinklus, tai de, kalbant apie decentralizuotą elektros gamybą, ji e, jai turėtų būti taikomas kitoks scenarijus, kitokia analizė. Viskas priklauso nuo technologijų ir jų pažangos. Tarkime, akumuliatoriai. Jeigu akumuliatoriai bus sprendimas ir jeigu būtų investuojama į akumuliatorius. Aš paminėjau Vokietijos atvejį, kai 40 procentų PV įrenginių turi e, pagalbinį akumuliatorių. Tokiu atveju e, investicijos į e, tinklus yra nereikalingos. Kitaip tariant, ateities technologijos nulems, kiek reikės investuoti į tinklus. Prisijungimo mokesčiai taip pat turės poveikį investicijoms į tinklus. Mes turėtumėm skatinti, kad e, investicijos į tinklus e, būtų protingos, tačiau m, mm, turi būti e, tomis investicijomis siekiama sumažinti tinklų e, operacinius kaštus. Lankstumas ir saugojimo klausimas. Čia kalba eina apie įvairius dalykus. Šiuo metu vykdomi tyrimai e, su e, naujomis saugojimo technologijomis e, su vandeniliu ir kitais dalykais. Todėl, kalbant apie saugojimą, saugojimas galės ateityje būti įvykdomas įvairiomis technologijomis. Saugojimas be abejo priklausys ir nuo politikų sprendimo, nuo reguliavimo. Sakykime, ar tinklų, tinklai galės būti e, saugyklų savininkai. Tai yra tikrai labai svarbus e, klausimas e, patiems e, operatoriams, kurie veikia elektros gamybos sektoriuje. Kalbant ir apie tarifus, saugojimo tarifus, tai taip pat yra labai aktuolus klausimas. Ar e, saugykla yra traktuojama kaip elektros gamybos technologija ar tik tai e, vieta, kur, sakykime, e, energija yra saugojama, nes e, priklausomai nuo to skirsis ir tarifai. Taigi per tokius sprendimus, politinius sprendimus, ką, kas atsakingas e, už e, saugyklas, kas yra jų savininkas. E, bus nustatomi ir skirtingi saugyklų naudojimo tarifai. Toliau žiemos paketas. Vienas iš svarbiausių šio paketo tikslų yra skatinti piliečių dalyvavimą. Tačiau tam tikslui reikalingos priemonės, pavyzdžiui, pažangus skaitliukai, e, pažangi kainodara, kitaip tariant, dinami, e, dinamiška e, dina, kainodara. Jeigu kainos yra fiksuotos, mes negalime užtikrinti, kad piliečiai taps aktyvus energijos rinkoje. Taigi, kalbant ir apie šią sritį, reikalinga technologija, pavyzdžiui, e, pažangios technologijos, pažangus skaitliukai, tačiau taip pat iš kitos pusės reikalingos yra tinkamos politikos. Gerbiamas pirmininkė, na, savo pasisakymo metu aš kalbėjau apie finansavimą. Galbūt mano mintis nuskambėjo provokatyviai. Tačiau Iš tiesų, suinteresuoti asmenys sako, kad susidarius esamai situacijai, e, Investicijos finansavimas nėra problema. Problema yra pelningumas. Jeigu investuotojai randa pelningą projektą, nėra problemų randant e, finansavimo partnerius ir finansavimą tam projektui. Tačiau problema yra pačio projekto pelningumas ir rizika. Ir jau minėjau e, įstatyminė rizika, E, ne vieną kartą ją paminėjau, kad investuotojai e, vis, kad investuotojų tikrumas taip pat yra labai svarbus. E, technologijų rizika taip pat yra nemaža. Neaišku, pavyzdžiui, ir dėl kainodaros rytoj, sakykime, kokia bus pelno marža iš investicijos. Na ir galiausiai, kalbant apie investicijas, mes turėtumėm atskirti du dalykus. Tai yra reguliuojamos investicijos ir investicijos e, liberalioje e, rinkoje. Ir e, kalbant apie reguliuojamas investicijas, tai investuotojai turi vadovautis aiškiomis nustatytomis valstybės taisyklėmis, o tuo tarpu investuojant į laisvą rinką, E, reikia vadovautis, e, sakykime, e, rinkos taisyklėmis. Ir čia turėtų svarbiausią vaidmenį vaidinti privatus investuotojai, vadovaudamis tinkamą teisinę bazę ir palankiomis rinkos sąlygomis. Ar galite dar ką pasakyti apie gebėjimus? Na, tai e, nepriklausė mūsų studijai pajėgumų klausimas, bet e, galime sakyti, kad dabartinėme kontekste kitų alternatyvų nėra. Taigi mes žinome, kad e, didmeninėje rinkoje kainą nustato kintamieji, kin, kintami veiksniai. Todėl ir reikalingas tas e, atlygio mechanizmas, kad paskatintumėm investicijas. Dėl tos priežasties labai daug valstybių narių nuėjo šiuo keliu. Ir tai yra iš apačios į viršų kilantis e, požiūris, kuris yra geras, nes nėra vieno gero, tinkamo sprendimo, uh, E, kuris būtų pritaikytas visoms valstybėms. Taigi iš apačios į viršų kylantis požiūris yra geras, atsižvelgiama į skirtingus valstybių narių poreikius, tačiau tuo pat metu reikalingas iš viršaus į apačią einantis požiūris, kad būtų galima užtikrinti e, įvairių iniciatyvų koordinavimą, kad valstybės galėtų e, sakykime, dalyvauti galbūt ir kitų valstybių projektuose. Tai, kas vyksta dabar, nėra klaidinga, bet e, laikausi nuomonės, kad e, mes turėtumėm susitelkti į, mm, susitelkti į bendrų tikslų siekimą. Pone Jevut, porą dalykų pasakysiu pranešime buvo kalbama apie ES lygmenį, todėl mes ir neturime informacijos apie pavienės valstybės nares, tačiau mes peržiūrėjome e, skirtingus e, scenarius ir prie mūsų ataskaitos galite pamatyti priedus, kur rasite daugiau informacijos apie pavienės e, valstybės. O daugiau, man atrodo, į kitus klausimus buvo atsakyta. Ačiū. Ačiū mūsų svečiams. Tikrai mums buvo labai svarbu ir įdomu jūs išklausyti. Mes ketiname parengti savo poziciją dėl žiemos paketo, dėl švarios energetikos paketo. Tad ačiū Jums už Jūsų prezentaciją ir už pateiktus atsakymus. Na, o dabar, kolegos, periname prie penktojo punkto. atsiprašo pirmininkas prie ketvirto, internetinio ryšio skatinimas vietos bendruomenėse, mūsų komiteto pranešėjas Karlas Zorinio. Ir kaip jūs atsimenate, 2016 m. rugsėjo mėnesį Europos komisija pasiūlė reglamentą, kurio pavadinimas buvo būtent toks interneto ryšio skatinimas vietos bendruomenėse. Šio pasiūlymo apriektis atrodo labai aiški, kadangi kalbėdami apie ryšį, e, kalbame apie e, ne tik vietinių žmonių, bet ir lankytojų, e, visų piliečių atsidūrusių bet kurioje ES vietoje galimybę prisijungti prie bevėlio ryšio. Mes esame pagrindinis komitetas Nuomonės rengia transporto biudžeto komitetas ir regionų reikalų komitetas. Taip yra nustatyta 53 taisyklėje. Mūsų atsakomybė yra aiški. Žodį suteikiu iškart kolegai Zorinio. Prezident. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Šio pranešimo projektas e, labai svarbus, kalbame apie bevėlio ryšio prieigą visiems, visų savivaldybių, visų vietos bendruomenių sujungimą. Tačiau mes e, čia dirbdami vadovavomės apskritais principais. Buvo atliktas specialus tyrimas tam, kad e, rastume būdų naujai atrasti ryšių su ES piliečiais, ES institucijoms pačioms reikia naujo Europos masto projekto. Skaitmeninėje erdvėje tai reiškia, kad piliečiai turi turėti aišku supratimą apie bendrosios skaitmeninės rinkos nešamą naudą, apie jos įtaką kasdienėme gyvenime. Todėl dabar kalbėdami apie sistemą, kuri pakeičia mūsų e, visuomenės veidą, turime e, skirti daug dėmesio. Ši iniciatyva piliečiams atneš konkrečios naudos. Ir tuo pat metu turime suprasti, kad kalbame apie bandamojo projekto taikymą. Norime parodyti, kaip e, išrutuliuoti e, Europos gigabaitų visuomenė, kuri apimtų absoliučiai visus, kuri e, technologiniu požiūriu būtų e, lyderė. Rengdamas šį pranešimą, aš turėjau galimybę susitikti su regionų komiteto nariais, e, su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetų nariais, kurie rengia nuomonės. Visi pasisakė už šią iniciatyvą. Girdėjau skirtingų suinteresuotų pusių interesus, ar kalbėtume apie tiekėjus, ar apie pilietinę visuomenę. E, labai gerai bendradarbiavo ir šešėliniai pranešiai, ir kai kalbame apie um, e, tarimasi su visuomenė, tai suprantame, kad Europos komisija organizavo konsultacijas. Be viso to galiu pasakyti, kad mano pranešime yra įvardintos e, įvarta visą eilę idėjų. Penkis pagrindinius elementus išskirčiu. Pirmiausia, akcentuojame kokybę. E, turime garantuoti tinklo neutralumą, turime garantuoti technologinį neutralumą, ekonominį neutralumą. Pasirūpyti turime, kad nei vienas žmogus neliktų už ribų. E, reikia užtikrinti geografinį neutralumą, kad nebūtų atskirtas nei vienas, kaip jau sakiau. Ypač kalbu apie žmonės gyvenančius toli, periferijose, pažiūrėjau, kalnuose. Ir Galiu pasakyti, kad e, čia turėtumėm užtikrinti e, darbo kokybę. Labai svarbu, kad šis projektas būtų pritaikytas technologijų evoliucijai. Mes kažką e, čia svarstome, tuo tarpu technologijos keičiasi, pažangėja ir tai yra neišvengiamai nesuvaldomas procesas. Taip pat labai svarbu sukurti bendrąjį projektą. Kalbame apie bandomąjį bendradarbiavimo pagrįstą projektą, kuriame turėsime įtvirtinti visos, visos Europos valstybių sinergiją. Svarbu, kad ir procesas, ir procedūros būtų labai paprastos. E, darbas turi vykti greitai. Turime pasirūpinti, kad būtų išskirti tam tikri prioritetai, kad būtų sanglauda pasirinkta Negalime kalbėti tik tai apie e, pirmo laimingojo aptarnavimo principą. Mes e, kalbame apie valstybės, kurios kuria savo prioritetus, savo aptarnavimo sistemas ir e, tai yra pritaikyta jų specifikai. Bet supraskime, kad reikia siekti visos Europos masto sanglaudos ir mūsų priimti projektai turi būti visa apimantis. Negalime trukdyti konkurencijai be abejo, E, privatus ir viešasis sektorius e, neturi tarpusavėje konkuruoti nepagristai. E, aišku, tokio ryšio skatintojai turi, turės galvoti apie finansavimo galimybės vietos lygmenių ir mes turėsime aiškiai vertinti, kas bus padaryta praktiškai. Pakeitimus ar galime teikti šią savaitę, terminai paskutiniai jų visai netoli. Galiu tik tai patikslinti, kad tie, kurie pateikė e, savo mintis, man e, nusipelno tikrai pagarbos ir padėkos, nes bendradarbiavimas buvo puikus. Vis tik tai aš norėčiau išskirti porą dalykų, kurie man atrodo labai svarbus. Supaprasinimo modelis, e, naudojimo supaprasinimo modelis, galbūt bus panaudoti kažkokie kuponai, e, Aš manau, kad tai būtų labai naudinga. Ir kitas dalykas, kitas svarbus pakeitimas. Kalba apie e, šio projekto um, prieinamumą. Jokių apribojimų neturi būti. Mes kalbam apie uh, mastus, prieigos, prieigos mastus, apie juridinės kliūtis galbūt. Uh, Visa tai bus pasverta per šį bandomąjį projektą. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad šis projektas nereikalauja labai daug investicijų, bet jis yra labai svarbus simbolinė prasme. Todėl svarbu, kad šis projektas būtų įgyvendintas jau per antrąjį šį semestrą. Mes e, šį paketą turime raudonai apsibraukti skaitmeninės politikos rytyje. Dabar sukurtas projektas yra puikus Ir dabar, kai kalbam apie e, kažkokius neįlinius dalykus, kurie egzistavo prieš metus, jų nebeliko. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Ir dabar EPP vardu um, kalbės kolegė. Ačiū. Visų pirma, dėkoju pranešėjui. Karlos Zorindė už šį pranešimą projektas išleidžia patikslinti, patikslinti kai kuriuos šio reglamento elementus. Uh, Norėčiau priminti, kad ši programa leis užtikrinti 20 tūkstančių eurų finansavimą vietos savivaldybėm ir jos galės bevėlio ryšio mazgus viešose erdvėse pastatyti, kad piliečiai galėtų naudotis šiuo ryšiu. Kaip ir anksčiau, mano politinė frakcija šį pasiūlymą remia, nes e, tai bus konkreti, tiksli nauda piliečiams, tai bus e, žmonėms matoma Europos pagalba. Vis tik tai reikėtų kai kuriuos aspektus pasiaiškinti. Visuma stenkimės nesukurti nepagristų lūkesčių. E, programoje kalbama tik apie 120 milijonų eurų. 90 e, tūkstančių e, savivaldybių yra. Ši programa turės būti papildyta kitais finansavimo šaltiniais pavyzdžiui, struktūriniai fondai galėtų būti pasitelkti. Todėl aš pasisakau už 19 pranešimo projekto pakeitimą. Dar vienas dalykas reglamento projekte yra pasakyta tik, tik tai uh, labai geras ryšys turi būti užtikrintas. Ir kaip sakoma 87 pakeitime, didelė dalis kaime gyvenančių uh, piliečių dar neturi prieigos prie greito uh, E, kabelinio interneto ryšio. Todėl mes turėtume pasirūpinti, kad internetas būtų prieinamas ten, kuris iš tiesų labai reikalingas. Todėl aš pasisakau už 14 pakeitimą. Ir galiausiai aš pasisakau už tai, kad būtų sukurta uh, bendra uh, e, visoje ES galiojanti identifikavimo sistema. Apie ją yra kalbama trečiajame pakeitime. Tačiau aš nepritariu pranešėjo nuomonėj, kad reikia uždrausti bet kokius apribojimus, įskaitant ir uh, E, masto arba prisijungimo tempo. Aš manau, kad mes turėtumėm leisti savivaldybėms įspėti ar numatyti, atsiprašau, kada gali būti piknaudžiaujama ir uh, gali būti, kad tokiu būdu bus galima apriboti prieigą prie nelegalių interneto svetainių. Kitas dalykas, turime labai aiškiai parengti sąrašą savivaldybių, kurios galės naudoti šią sistemą. Uh, ir mes turėtume pagalvoti apie visos Europos mastą ir išskirti svarbiausias savivaldybės. Mes visi turim bendrų tikslų ir aš manau, kad mes turime dirbti labai greitai, kad e, pirmuosius užsakymus galėtume įgyvendinti jau vasaros pabaigoje. Aš čia dar kartą norėčiau pabrėžti, kad tokiu būdu mes galėtumėm parodyti piliečiams konkrečią, pragmatišką Europos naudą. Ir bendrame kontekste žinome, kad dabar Europos Sąjungoje uh, E, tai yra nepaprastai svarbu. Ačiū. Labai ačiū už jūsų kalb... pasisakymą. Kolega Telička, Alde vardu. Uh, <coughs> Labai ačiū pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Visų pirma, aš norėčiau išreikšti padėką uh, ponui Zorinio už jo pasirinktą darbo metodą. Labai malonu su jumis dirbti. E, kalbame dabar iš esmės apie tai, kad daugelis valstybių narių dar nebūtinai turi vadinamą skaitmeninę kultūrą, kurioje būtų savaime suprantama, jog kiekviena savivaldybė vienaip ar kitaip turi būti prijungta prie bevėlio ryšio, ar pasitelkiant vietos investicijas, nacionalinės investicijas ar Europos pinigus dokumentas, kurį turime dabar prieš akis, padėties iš esmės nepakeis. Kaip jau buvo pasakyta, skirtas finansavimas yra riboto dydžio, bet aš pridurčiau, kad ES tenka vaidmuo pakeisti vietos ar e, nacionalinį biudžetą. Kas man atrodo naudinga šiame dokumente? Ir aš jau sakiau, kad būtų labai naudinga konstruktyviai dirbti, kad pasiektume gero rezultato Šis pranešimas gali būti gera paskata greitiems pokyčiams valstybėse narėse. Ypač tose valstybėse narėse, e, kuriuose skaitmeninės tradicijos dar nesusiformavo. Aišku, viskas priklauso nuo savivaldybių tipo, dydžio, skirtingų naudos gavėjų. Galim kalbėti apie toliusias periferinės savivaldybės. Jau anksčiau esame apie tai kalbėję. Dėl paties projekto Manau, kad jis atspindi čia jau buvusias diskusijas. Be abejo, yra keletas problemų, kurias turėsime ir toliau analizuoti. Ir aš pateiksiu pakeitimų susijusių su jomis e, dar iki termino. Man labai svarbu, kad būtų sukurta viena programa, kuri nebūtų ilgalaikė, bet kuri būtų e, veiksminga ir iš esmės pakeistų padėtį. Kai kalbame apie programą, turime suprasti, kad labai svarbu bus ir tai, kaip Europos komisija palaikys ryšį su uh, tais naudos gavėjais. Tai leis pakeisti mentalitetą, aš sakyčiau. Ir dar bus ir tokių pašalinių padarinių, E, mes žinome, kad kalbame apie šios programos sujungimą su struktūriniais fondais ir kitomis finansinėmis priemonės. Aš 18 pakeitimą vertinu šiek tiek kitaip, negu čia jis parašytas. Aš nelabai aiškiai net suprantu, kas yra sakoma, kai kalbama, kad reikia sukurti papildomas paslaugas. Bet jeigu kalbam apie skirtingų e, šaltinių papildomumą, ar saveikavimą, tai mes, e, tai aš tam visiškai pritarsiu, nes noriu, kad e, padėtis būtų iš esmės pakeista. Buvo paminėta geografinė pusiausvyrą. Pana Zorinio, manau, pasiekė geros pusiausvyros, e, pateikdamas pakeitimų. Galbūt dar galima jo šiek tiek ištobulinti, bet lygiai taip pat mes kalbėjome apie galima socialinę konkurenciją. Pono Zorinio turbūt prisimena, kad aš kalbėjau, jog nebus jau toks didelis pasiek dalykas, jeigu e, susikirs naujų programų naudos gavėjų poreikiai ir e, jau dabar veikiančių e, interneto taškų savivaldybėse veikimas. Bet mes turime labai aiškiai, bent jau konstatuojamoje dalyje pasakyti, kad Europos komisija įgyvendama šį dokumentą turi išvengti tokių e, atvejų, kurie galbūt nėra tokie labai svarbus, bet vis tik e, nereikėtų, kad jie pasitaikytų. Taip pat norėčiau staptelėti ties 11 pakeitimu. Čia yra sakoma, kad turime kalbėti apie visuotinės prieigos piliečiams prie e, informacijos visuomenės nešumos naudos užtikrinama. Čia mes turėtume labai aiškiai pasakyti, kad turime tenkinti visuotinių paslaugų kodeksą ir turime aiškiai apibriežti, kas yra tos visuotinės paslaugos. Ir ponė pirmininkė, dar galėčiau pridurti, kad e, ir mm, mano kolegos ir aš pats, ponui Zorinijo, pateiksim pakeitimų. Iš esmės jie pranešimą nepraneš, man nuomonės ir taip yra, nepakeisis ir taip yra geras, bet man atrodo, kad svarbu, jog tie pasiūlymai būtų praktiškai įgyvendinti kuo greičiau. Nes kaip jau buvo paminėta, būtų gerai, jeigu dar šiais metais būtų uh, suorganizuotas pirmasis konkursas ir būtų labai gerai, jeigu tiekėjai, paslaugų tiekėjai e, sureaguotų taip, kaip mes iš jų tikimės, nes mes norime, kad būtų pasiekta gerų rezultatų. Kolega Silikijotis toliau. Ačiū. Pirmininkė, aš noriu padėkoti Karlo Zorinio už labai konstruktyvę šešėlinių pranešėjų diskusiją. Taip pat esu dėkingas už suorganizuotą jūsų diskusiją apie savivaldybių susijimą. Mes e, kalbame apie tokio bevėlio ryšio užtikrinimą vietos bendruomenėse. Tai yra reikalinga ligoninėms, bibliotekoms. Taip pat turime nepamiršti universitetų, mokyklų, uh, viešojo transporto ir kitų e, viešojo gyvenimo taškų, jeigu taip galima pasakyti. Ir aš sutinku su pranešėju, kuris apie tai kalba. Reikia užtikrinti, kad sistema būtų subalansuota geografiškai. Mums, mūsų frakcijai, tai nepaprastai svarbu. Toks e, ypač tų regionų, kurie yra mažiau išsivystęs, prijungimas yra labai svarbus. Aš čia kalbu apie kalnus, salas, geografinės periferijas. Ir e, žinoma, norime, kad tos paslaugos tarnautų visiems piliečiams, taip jos atneš optimalią naudą ir e, žmonės, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, galės pasinaudoti tuo ryšiu. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad Europos komisijos pasiūlymas mums neprimtinas, mes balsuosime prieš jį, nes jame yra pasakyta, kad biudžetas bus finan, skiriamas e, pagal tai, kaip bus pateikto, ta, ta seka, kaip bus pateiktos paraiškos. Ne visos e, vietos e, valdžios institucijos turi būti informuotos apie finansavimo sąlygas ir turi būti atliktas parengiamasis darbas, kad tokie pasiūlymai būtų gerai sutvarkyti ir sureguliuoti. Dar kartą dėkoju ir manau, kad savivaldybės nusipelno uh, optimalios pagalbos. Nemokamas bevėlis ryšys yra labai svarbus, nes tai atneštų e, didžiausiai manoma naudą mūsų visuomenėms. Dar galiu pasakyti, kad toks ryšys turi būti nemokamas. Nepriklausomai nuo to, kad egzistuoja abonementai, E, bevėlis ryšys turi būti nemokamas. Na ir žinoma, bet kokie pakeitimai, kuriuos mes teiksime, bus orientuoti būtent tą linkme. Labai ačiū. Much, e- Labai ačiū, kolega. Blanko Lopes toliau. Labai ačiū, pirmininkė. Šiame pranešime stengiamasi pagerinti vietos bendruomenėse bevėlį ryšį, bevėlį ryšį. Mes čia kalbam apie a, aukštos kokybės bevėlį ryšį ir, zonos, ir tokiose zonose kaip mano Galicija. Aš noriu padėkoti Karlos už pateiktą pasiūlymą. Man atrodo, kad jame yra kalbama apie reikalo esmę. Ir aš norėčiau, kad būtų įtraukti visi e, savivaldybių internetiniai ryšiai, taškai į bendrą Europos identifikavimo sistemą. Ir kai sakome, kad prieiga turi būti teikiama be apribojimų, ir e, be to geografinės paskirsimas turi būti subalansuotas. Tai negaliu nepritarti, nes e, čia kalbame apie naudą uh, zonoms, kurios kol kas yra mažiausiai pasiektos skaitmeninių technologijų. Todėl komisijos pasiūlymas skirti finansavimą pagal tai, kas ateis pirmas ir pateiks paraišką, yra klaidingas. Aš manau, kad be to pats finansavimas yra nepakankamas, o lėšos yra svarbios. Be to turėtumėm numatyti tam tikrą bent jau minimalų e, teikiamos paslaugos laiką, trukmę, kad nebūtų trūkinėjimo tų paslaugų tiekime. E, pagal e, turimą sistemą galbūt bus sukurtos kažkokios komercinės struktūros, bet aš vis, kad mes to išvengsime ir aš savo pakeitimus tą kryptimį pakeisiu. Ačiū. Pateikimų, patei, pakeitimų pateikimo terminas kovo antrą dieną. O dabar Europos komisijai žodis. Connect generalinis direktoratas. E, skiriaus vadovo pavaduotojas, ponas Henri Dupuy. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjui ir šešėlėms pranešėjams už labai įdomią diskusiją. Mes labai džiaugiamės Europos e, parlamento išreikštą poziciją ir e, pranešimu, kuris labai atitinka taryboje suformuluotą poziciją. Taip pat susidaro įspūdis, kad mes kartu suvokiame, jog ši iniciatyva e, yra nepaprastai aktuali šiuo metu ir kuo greičiau ji pasieks uh, praktinę, praktinį gyvendimą, tuo geriau bus piliečiams. Be to mes džiaugiamės tuo, kad didžioji dalis pakeitimų mūsų akimis ženkliai patobulina tekstą Galėčiau išskirti tik keletą. Gigabitų visuomenės paminėjimas, e, bendra identifikavimo sistema, nemokamo ryšio suteikimas, e, viešųjų erdvių, pavyzdžiui, kultūros e, objektų paminėjimas mūsų nuomonė labai patobulina šį pirminį komisijos variantą dėl kitų pastebėjimų mes turime šiek tiek abejonių. Girdėjome labai daug, kalbant apie geografinį e, subalansavimą, kuponus, e, taip pat tą, kas pirmas, tas bus aptarnautas principą. Mes netikim tokiais dalykais. Priešingai mes galvojam, kad galima e, šias problemas kitaip sureguliuoti ir galvojame, kaip tą padaryti darbo programomis norime palaipsniui prisitaikyti prie visų kriterijų, įvertinę kiekvieną prašymą e, įsteigti bevėlio ryšio taškus. Taigi kiekvienas prašymas bus e, pasvertas atskirai. Suprantame, kad toks pasiūlymas yra novatoriškas ir labai norėtumėm, kad būtų sukurta lengvai pritaikoma sistema, Ir kiekviena valstybė, nesvarbu, kur Europoje ji yra, nepriklausomai nuo to, kokie jos administraciniai gebėjimai, turi turėti galimybių e, suteikti tokį pat ryšį, kaip ir labiau išsivyščiusios Europos dalis. Todėl ta sistema ir yra novatoriška. Dar du pastebėjimai dėl technologinio neutralumo skirtingų matmenų. Visų pirma, labai svarbu pasakyti, kad būtų užtikrinti labai aiškus bevėlio ryšio prieigos taškai. Bevėlis ryšys yra esminis poreikis piliečiams. Be abejo, to negalime atsijėti nuo technologinio neutralumo. Taigi labai svarbu, kad mes užtikrintume e, teisingo tinklo suteikimo principo, e, principą. Kitas dalykas - dėl tinklo neutralumo. Daug kas kalbėjo apie tai, kad ryšys ar prieiga prie bevėlio ryšio turi būti nemokama ir neturi būti taikoma jokių apribojimų. Dėl to greičiausiai kiltų kitokio pobūdžio diskusijų, kurios e, tiktų labiau e, ne šioms daryboms, bet e, daryboms kit, dėl kitų dokumentų. Mūsų nuomonė, jeigu mes šiame pranešime įrašysime straipsnių, kuriuose bus per daug nurodymų, tai tik apsunkinsime nu, matomos sistemos įgyvendinimą ir teisės aktų reikalingų šiai sričiai parengimą, nes tam reikia sustarimo su taryba. Dėl šių priežasčių mes manome, kad labai svarbu e, išlaikyti santykinai lankščią e, įstatymų bazę ir numatyti, kad tų prieigos punktų valdymas būtų vykdomas tinkamiausių pagal subsidiarumo principą lygmenių, tai yra savivaldybėse ir vietos interneto tiekėjų. Greičiausiai tai būtų daroma. Taigi tiek mes norim išskirti pastebėjimų ir labai džiaugiamės, kad parlamente yra pasiektas platus konsensusas. Tikimės, kad greitai bus jūsų darbas baigtas. Ačiū. Labai ačiū. Toliau pranešėjo galimybę rezimuoti šią diskusiją. Karlo Zorinio. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms, šešėliams pranešėjams, poniai Sander. Ir ponio Lopes, ir komisijai. Čia kuriame bendrą viziją, žinome, ko norime ir žinome, kokios egzistuoja kliūtis, kurias reikia nugalėti. Tekstą pagerinsime. pateiksime pateikimus, bet koks patikslinimas yra sveikintinas. Norime, kad viskas būtų aiškiau. Bet Europos parlamentas turi užtikrinti, kad tam tikri dalykai pranešime būtų. Ir dėl to mes ir norime dirbti kartu. kaip sakė Ann Sander, mes turime dar daugiau dėmesio skirti tiems apribojimams. Dėl to, kas gali būti ribojama, o kas ne, tai reikėtų pranešime apibrėžti. Pasistumėta į priekį dėl klausimo, kas pirmiausias, tas gudriausias, kaip sakė panas Lopes. turime parengti atsakymus ir šios tokius klausimus. Ir taikyti tam tikrus kriterijus. Dėl to viskas gali pasidaryti sudėtingiau, tačiau programa nesustos o rezultatai programos bus geresni. Kai dėl biudžeto 120 milijonų, e, tai yra suma, kurios tikimės. E, jau 70 milijonų yra, dar trūksta 50. Tai yra toks pagrindas, kuris galėtų, galėtų didėti. Yra ir struktūrinių fondų, kitų tokių paramos rušių šiam projektui plėtoti. Ir kaip jau buvo sakyta, galėtume jau parengti projektą dar šiemet. Tai yra svarbu savivaldybėms, vietos valdžiai. Galbūt galėtume išplėsti tų viešųjų įstaigų sąrašą sveikatos priežiūros, kultūros įstaigų, įstaigas įtraukti į šį sąrašą. E, vietos valdžia galėtų remti įvairias įstaigas savo regione, kad ši sistema būtų įdėkta. tokios dalykus galima būtų finansuoti ir Europos lygmenių, tačiau kodėl nepadarius to vietos lygmenių. Ir tai iš pradžių turėsime 120 milijonų projektą, kad sukurtume dinamišką judėjimą ir pasiektume visus europiečius. Ačiū visiems už pakeitimus. Aš toliau renksiu kompromisinius pakeitimus. Mums verta visiems dirbti kartu rengiant projektą, kuris įdomus visiems. Kolegos, terminas pakeitimams ketvirtadienis, kovo antrą dieną. 2017 metai, vidurdienis, 12 valanda. Labai ačiū, dabar Penktasis klausimas. Finansinės taisyklės taikomos bendrajam sąjungos biudžetui. Taip vadinamas daugiametės finansinės programos omnibusas. Kolegos, čia yra specifinis reglamentas. Aš gavau pažadą iš Europos komisijos kad jis ateityje nebus kartojamas, nebus rengiamas kaip omnibusas, o atskirai bus parengtas projektas kiekvienam komitetui, kiekvienam, kiekvienai išlaidų rūšiai. Finansinis reglamentas išdėsto principus ir procedūras, kurių reikia laikytis rengiant ir panaudojant ES biudžetą ir kontroliuojant ES fondus. Su pasiūlyta peržiūra komisija nori pasiekti, e, įdėkti paprastesnės ir lankstesnės taisyklės, kurios galėtų padėti optimizuoti išlaidas ir dabartinės finansinės programos poveikį iki 20 metų. Peržiūra apima didelius pakeitimus, pirmiausia, bendrosiams finansinėms taisyklėms, tai yra pasiūlymo pirmoji dalis, ir atitinkamas pakeitimus sektoriniams fondams ir įvairioms konkrečioms nuomonėms. Bazinės ES finansavimo programos aktas antroji dalis. Visas pasiūlymas apima šiuos du svarbiausius dalykus. Dėl siūlomų pakeitimų tose sritise, kur ITRE turi išminę kompetenciją, pasiūlyme pakeičiamas, pasiūlyme pakeičiamas, e, pakeičiama Europos sujungimo priemonė, telekomų gairių reglamentas ir kosmoso stebėsenos paramos sistema. In general, the Apskritai pokyčiai siūloma įtrė kompetencijos srityje yra gana riboti ir techninio pobūdžio. Tokia yra mano išvada iš pat pradžių. Komisijos tarnybos, pavyzdžiui, biudžeto, energijos Connect ir MOVE generaliniai direktoratai patikė detalius paaiškinimus parlamentui ir paaiškinimo memorandumo tikslas yra pasidalyti savo turimą informaciją su jumis. Ir aš manau, kad paaiškinimai ir yra įtikinantis, tačiau aš būsiu atviras jūsų pozicijoms ir jūsų nuogastavimams. Tai yra svarbu, rengiant mūsų aiškę nuomonę. Kai dėl komisijos siūlomų pakeitimų telekomunikacijų klausimo. Tai yra Europos tinklų sujungimo priemonės ir telekomunikacijų gairių atveju. Norėčiau pabrėžti, kad tie pakeitimai turėtų būti koordinuojami su Wi-Fi for All pasiūlymu, kurį parlamentas sprendžia ilgiai grečiai. Ką jau aptarėme, aptarėme ketvirtąjį darbo atvarkės klausimą. Ką tik Taigi nepamirškime to, dirbdami su interneto prieigos visiems dokumentų, kas yra svarbu kolega Vizorinio. Kas svarbiau yra parlamento pozicijai, tai yra Europos tinklų sujungimo priemonės ir bendrosios pasirinkimo dalies sujungimas. Atrodo, kad diskusijos tarp komisijos ir tos investicijų banko dėl ateityje sulėjimo priemonių panaudojimo yra labiau pažengusios prieki transporto srityje, o ne energijos. Ir mūsų nuomonė čia yra artima transporto komiteto nuomonė šio klausimo. Čia taip pat reikia priskirti telekomunikacijų sritį, kuri nėra tiek pasistumėjusi į priekį kaip transportas. Bet pakeitimus reikėtų parengti tokiu būdu, kad būtų skatinamas e, energijos ir telekomunikacijų projektų paspartinimas. Tikimasi, kad ta sulėjimo priemonė pasiūlymą padarys e, tokį liesesnį, greitesnį ir apskritai patrauklesnį privatiems investuotojams, kad jie investuotų bendro intereso projektus. Mano pakeitimais siekiama patikslinti savokas ir šios galimybės siekius ir paaiškinti šio pakeitimo tikslus ir lūkesčius. Ir pagaliau prašau atkreipdėmėsi tai, kad dėl kai kurių Europos infrastruktūros jungimo priemonės turime bendrą kompetenciją su transporto komitetu. ir todėl aš dirbau artimai, palaikydamas artimus ryšius su transporto nuomonės autoriumi ir tikiuosi, kad e, parengsime mums, mūsų abiejų, abiejų komitetų kolegoms priimtiną nuomonę. Tai yra labai svarbu tam, kad galėtume padaryti poveikį komisijai. E, tekstas turėtų būti parengtas kaip galima greičiau, nes komisija turi būti jau turėti galutinį tekstą birželio mėnesį. Na, o dabar norėčiau kreiptis iš šėlinius pranešėjus. Pane Mūdi, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Labai ačiū. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai už iki šiol panektą dokumentą. Su daug ko galima sutikti turinio ir pakeitimų prasme, kaip jie iki šiol pateikti. Yra keletas dalykų, kuriuos norėjau paminėti ir pabrėžti. Pirmiausia, naujas siūlomas straipsnis 274 leidžiantis tą mišrų su, sulėjimą. Skirtingai nuo sulėjimo priemonės pasiūlymų, kurių, kurie pribuojami 272 straipsnėje 10 procentų bendro finansavimo. Telekomunikacijų straipsnis 274 nenumato tokios ribos. Ir manau, kad apie tai reikėtų pasvarstyti dar. Reikėtų geriau suprasti, kodėl taip daroma būtent šiuo atveju. Arba numatyti irgi apribojimą galimybę. Antra. Čia turime siekti tinkamo balanso tarp subsidijų ir finansinių priemonių. Ir nepamiršti, ką tai reiškia infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai siekdami vertinti poveikį Europos finansavimo programai ir sėkmingiams atvejams. Ir antras dalykas, kurį norėjau pabrėžti ir ką jūs paminėjote taip pat, yra valdysena, dėl ko reikia labai aiškiai apsispręsti. Mm, aš suprantu, ko, ko, ko svarbus tas sulėjimas, tačiau gyvybiškai svarbu yra turėti aišku vertinimą, kad lėšos panaudojimas pagal tos numatytus prioritetus ir kad tų prioritetų pavyksta pasiekti. Taigi šie du dalykai yra labai svarbus. Ir kaip jūs minėjote bendro intereso projektus ir stebėjimą, kaip pinigai panaudojama. Tokie būtų pradiniai komentarai. Dar kartą ačiū pranešėjui. Madam. Ačiū. Toliau, pane Mlinar, Alde frakcijos vardu. Ačiū. Mėly kolegos, aš taip pat noriu pirmiausia padėkoti pirmininkui ir pranešėjai Buzekui už puikų darbą ir pasakyti, kad aš tikėsiuos tolesnio darbo su kolegomis. Pritariu komisijos supaprastinimo pastangoms, ypač dėl to, kas susijęs su įtrė kompetencija, derinant kelias biudžeto procedūras. Aš manau, kad e, Europos tinklų sujungimo priemonės ir horizontas 2020 e, efektyvumas turi padid, būti padidintas. Taip pat džiaugiuosi pastangomis padidinti finansavimo efektyvumą, siūlant tą sulėjimo priemonės, kaip jau buvo paminėta. E, jūsų ir kolegės. Kaip nuomonė, teikiantis komitetas turėtume kalbėti tik apie tas temas, kuriuose esame kompetentingi. Ir čia paminėčiau straipsnius 272 dėl CEF ir 274 dėl telekomunikacijų gairių ir 276 dėl kosmoso stebėjimo. Pritariu jūsų nuomonėje, ponia Buzikai, ir pastangoms pritraukti naujų privačių investicijų. Tai yra labai svarbu mano politiniai frakcijai. Ir taip pat sutinku su pono Buziku, Buzeku, kad sulėjimo priemonės numatymas turi būti lydimas valdysenos pasiūlymo. Aš manau, kad pasiūlymai, kurios teikia komitetas ir dabar ponas Buzekas, yra labai geri. Ir dirbsime toliau su šią nuomonę. Ačiū, sako pirmininkas ponas Ilikijotas. Ačiū, prodrė. E- Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad atsižvelgia į visų nuomonės, nors e, mūsų opozicijos skirtingų dalykų atžvilgių išsiskiria. Turiu pasakyti, kad e, kaip ir ponė Minimara, mums labai svarbus ne vien tik tai supaprastinimas, bet ir tai, kad mes turime užtikrinti patį geriausią rezultatą mūsų piliečiams. Uh, geriausių būdų patenkinti jų poreikius. Taigi su kuo mes e, nesutinkame? Mes e, nesutinkame su, e, pavyzdžiui, tuo, kas yra siūla dėl investicijų apsaugos. Mes manome, kad reikia užtikrinti geresnės investavimo sąlygas, kai dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir būdų, kaip pritraukti priva, privačias investicijas, tai galima pasakyti, kad per pastaruosius kelias metus e, matėme, kad e, greičiausiai ES lėšos galėtų būti panaudojamos privačių inter... investuotojų interesams tenkinti. Tuo tarpu mes, GUE frakcija, norime, kad ES įtrauktų į visą procesą piliečius, darbuotojus ir kad e, žmonės nebūtų nustumti į pakraščius. Uh, Taigi mes pasisakome už viešasias, o ne už privačias investicijas ir e, savo ruoštų atitinkamai pateiksime pakeitimų pasiūlymų. Ačiū. Kiek žinau, komisija pritarė mūsų pasisakymams, taigi trumpai sureaguosiu kolegos, ačiū Jums už išsakytas pastabas. Ačiū Jums už e, konkrečius pasiūlymus, e, kuriuos teiksite pakeitimo e, pasiūlymams, pavyzdžiui, dėl 274 ir 272. E-valdysenos klausimas yra tikrai labai svarbus jeigu mes norime išplėsti abu pasiūlymus, galbūt reikėtų na, įrašyti kažką E, susi, kas būtų susijęs su valdysena ir aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymus. Dabar dėl paprastumo akcentavimo. Tai e, aišku, e, tai yra esminis dalykas. Jeigu mes pažiūrėsime, per, kas atsitiko per pastaruosius 10-15 metų, matysime, kad šioje srityje tikrai gerų rezultatų nebuvo pasiekta. Uh, Dabar e, dėl pačių diskusijų ir e, konkrečiai kreipiuosi į Jūs, ponę. Ir kreipiuosi į ponas Ilikjotis. Taigi labai įsamios diskusijos tarp e, Roklio ir Angelikos. Bet man atrodo, mes turime ieškoti pusiausviros be privačių investicijų mes patys e, tikslų nepasieksime. Galų gale turime dėti visas pastangas, kad suteiktumėm galimybę piliečiams patiems investuoti. Tokios investicijos yra reikalingos. Taigi galiausiai aš galiu su jumis sutikti, kad e, svarbiausias tikslas yra tai, kad mūsų piliečiai būtų patenkinti. Tačiau mes negalime į šį procesą neįtraukti privačių e, investuotojų, nes ne viskas gali būti finansuojama per nacionalinius ir ES biudžetus. Juk galų gale mes e, mokame į mūsų ES biudžetą, į nacionalinius biudžetus, kalbu apie paprastus piliečius. Taigi kyla klausimas tiesiog dėl pačios investicijos efektyvumo. Mes žinome, kad privačios investicijos gali būti labai veiksmingos. Nenoriu sakyti, kad mes e, turime tiesiog apsiriboti privačiais investuotojais. Tiesiog pagalvokime apie tai, kaip būtų galima pasiekti pusiausvyrą. Aš e, sutinku su jumis, kad visų pirma turime galvoti apie piliečius. Tiesiog reikia pasiekti pusiausvirą tarp skirtingų nuomonių, kaip tai padaryti. Taigi ačiū Jums už Jūsų pastabas, visos pastabos yra labai įdomios. Na, kai, kurio, kai kurie pasisakymai buvo kaip provokatyvus, bet man labai patiko. Norėčiau Jūs informuoti, kad yra numatytas terminas pakeitimams teikti. Tai yra 2017 m. kovo 9 diena. Komisija norėtų, kad mes e, baigtumėm mūsų darbą iki šių metų birželio mėnesio, taigi matote, kad laiko tikrai nėra daug. Kalbant apie ES pasiūlymą, tai Jis bus parengtas e, balandžio mėnesį, o tada Europos komisija e, turės e, na, žengti tolesnius žingsnius. O dabar perkime prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Tai yra apsauga nuo de dempinguojamo ir subsidijuoto importo iš trečiųjų šalių. Tai yra labai aktualus klausimas. Yra parengta e, nuomonė, nuomonės projektas, kurios e, autorė yra Lopes e, Bermėjo. Ir mes rengiame savo nuomonę INTA komitetui. INTA komitetas rengia savo pranešimą dėl komisijos pateikto pasiūlymo, kurio būtų keičiami reglamentai susiję su antidempingo ir antisubsidijų taisyklėmis. Visi pakeitimai, kuriuos komisija siūlo, yra susiję su pateiktų e, pasiūlymų suteikti rinkos ekonomikos statusą Kinijai. Šis klausimas buvo jau ne vieną kartą aptartas. 2016 metais ITRE keitėsi nuomonėmis, e, dalyvaujant INTA komiteto pirmininkui Berntui Lange. Aš prisimenu tas e, diskusijas labai puikiai. Taigi dabar siūlau tęsti darbus. Ir norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai, poniai Lopes Bermėjo. Prašome. Dėkoju, pirmininkė. Komiteto nuomonė yra labai svarbi, e, galvojant apie antidempingo reglamentus, e, kurie yra itin svarbus ES e, pramoniai. Pramoniai pasaulinės kontekstas sparčiai kinta. Ir mes nenorėtumėm, kad būtų mažinami apsaugos lygiai, kuriuos e, nustačiusi yra PPO organizacija. Kitaip tariant, mes turime turėti vis dar galimybę skirstyti e, rinkas į nerinkos ekonomikos šalis ir į kitas e, šalis be to mes turime E, naudoti aiškesnius terminus, kurie leistų mums identifikuoti dempingo praktikas. Tai galbūt e, galėtų būti susiję su, pavyzdžiui, žalėvinių medžiagų subsidijavimą, e, kurie taip pat turi būti priimami domėn vertinant galimus dempingo atvejus. Be to, mes laikomės nuomonės, kad atliekant tyrimus dėl dempingo e, praktikų turėtų būti įtrauktos ir profsąjungos. ES socialinis modelis, e, būtent jį mes tenkiamės apsaugoti sąžiningomis prekybos taisyklėmis. Turime užtikrinti, kad pramonės tinklas e, Europoje e, gyvuotų, klestėtų. Tuo pat metu mes turime išsaugoti ir socialinį, ir aplinkosauginį e, standartą, kurį turi paremti tarptautinė priekyba. Mes sulaukėme komisijos pasiūlymo, taip pat ir taryba pateikė savo poziciją dėl komisijos pasiūlymo. E, esu įsitikinusi, kad mes puikiai bendradarbiausime su visomis politinėmis frakcijomis ir sieksime pažangos. Ačiū. Dabar suteiksime žodį e, ponui Selinį iš EPP frakcijos. Dėkuoju, pirmininkė. Man susidarė įspūdis, kad pranešėja suprato e, Europos parlamento nuomonę E, dėl e, Europos komisijos pasiūlymo. Europos parlamentas nesidžiaugia komisijos pateiktų pasiūlymų, o pritarti e, ekonomikos, laisvos rinkos ekonomikos statuso suteikimui Kinijai. Šis klausimas yra labai sudėtingas, nes e, komisijos e, pasiūlyme e, tiesiog nebeliko skirstimo į nerinkos ekonomikos šalis ir į kitas šalis. Tiesiog pasirenkamas kitas būdas. Yra įvertinamas atskiras produktas ir nurodoma, kokių priemonių buvo galima imtis. Taigi Man atrodo, kad tai nėra geras kelias, e, kuriuo eiti. Tiesiog e, daroma klaida. E, tai yra klaidinga pramonės politika. Egzistuoja šalis, kurios, sakykime, atitinka rinkos ekonomikos standartus, tačiau tokios nėra. Ir mes, sakykime, turime laikytis e, štai kokios pozicijos. Šalis, e, kuri nesilaiko rinkos ekonomikos standartų, pati turi įrodyti, kad, e, sakykime, jų laikosi. Ne Europos komisija turėsi įrodyti, kad ir viena ar kita šalis gali būti vertinama kaip rinkos ekonomikos šalis E, vadovaujantis skirtingų produktų analizę. Nes e, iš tiesų neaišku, kodėl mes turime įrodyti, o ne šali, kitos šalis turi įrodyti, kad tai yra ne rinkos ar rinkos ekonomikos šalis. Mes ketiname pateikti pakeitimų pasiūlymų šiuo atžvilgiu. Yra e, keletas puikių minčių, kurių, kuriuos matau šiame pranešime. Pranešėja e, sako, kad e, reikalinga atsižvelgti taip pat ir į mokesčių politiką. Pavyzdžiui, kokia mokesčių politika yra taikoma, sakykime, įmonėms. Šalis, kurioje mokesčių lygis yra labai mažas, sukuria tam tikrą rinkos iškraipimą. Tačiau dėmesio šiandieną Europoje egzistuoja jau tokia situacija. Pavyzdžiui, Italijoje e, mokesčiai yra labai aukšti, tuo tarpu kit, kitose šalyse mokesčiai prilyksta beveik nuliui. Taigi pranešėjai kaip ir pritariu e, tam, ką jį rašo, tačiau gali būti taip, kad mus užbadys pirštais ir e, sakys, kad e, šią problemą mokesčių harmonizavimą turite patys išspręsti ES. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Dėkoju. Mm, no, much, colleague. Ačiū kolegai. Na, iš tiesų labai reikia pagalvoti ir apie pačią Europos Sąjungą. Toliau žodis ponui Marta. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Porą sekundžių net pabijau, kad mane pamiršot. Labai ačiū už e, atliktą darbą pranešėjai. Ir aš norėčiau e, pasakyti, kad labai gerai, kad yra parengtas aiškus kalendorius Mūsų komitetui pats laikas uh, susėsti ir aptarti šį klausimą ir priimti labai tvirtą poziciją. Nedelsiant, mes turime apginti Europos pramonę, kuri uh, turi būti palankesnė socialinėms, ekologiniams ir uh, subalansuotos eigos, uh, raidos poreikiams. Mes turime suprasti, kad bus daug tokių, kurie bandys primesti mums nesrealių e, e, pozicijų. Mesgi suprantame, kad tarptautiniu mastu dažnai konkurencijoje dominuoja kaina. Ir mes, Europa, turėtumėm labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra svarbu, nes kitaip visi išvažiuos į Kiniją, ten yra viskas pigiau. Aš manau, kad čia mes norim būtent priešingus dalykus įrodyti. Taigi aš kaip įtrė. Uh, E, komiteto atstovas ir kitų Europos parlamento komiteto atstovas, dėja, netaip ilgai aš dar čia dirbu. Norėčiau, kad mūsų balsas būtų išgirstas ir būtų iš tiesų apginta tai, kas turi būti, kas turi įeiti į uh, sąžiningos konkurencijos uh, apibrėžimą. Mes uh, turėtumėm labai aiškiai pasiūlyti bendradarbiavant su visais šešėliniais pranešėjais visą eilę pakeitimų. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Rubik, Pol Rubik, ačiū ponė pirmininkė. Aš galiu pasakyti, kad reikia pagalvoti apie naudą visoms pusėms. Viena vertus mes turim patenkinti vartotojus Turime kalbėti apie geras kainas, ypač kai kalbame apie importuojamas prekes. O kita vertus, turime padidinti perkamąją galę. Tada eksportas būtų patrauklesnis ir taip būtų sukurta daugiau darbo vietų eksporto paslaugų centruose ir būtų atnešta naudos visiems. Kitaip tariant, labai svarbu kad e, šis pasiūlymas būtų paremtas, nes tai yra naudinga mūsų piliečiams. Protekcionizmas šioje srityje yra didelis trūkumas, mano nuomonė, trūkumas vartotojams ir visiems kitiems. Taigi, aš manau, kad turėtumėm pagalvoti apie šių konkrečių priemonių sukūrimą, kad mes galėtumėm uh, atnešti naudos visiems. Nes iš vienos pusės turim Kiniją, iš kitos pusės Junktinės Amerikos valstijas. Ir dabar matome daug įvairiausių atvejų, kaip Junktinės Amerikos valstijos protekcionizmą taiko tam tikriems sektoriams. Todėl amerikiečiai neperka mūsų europietiškų prekių, nes jiems jos yra tiesiog per brangios. Uh, Taigi labai svarbu apie tai labai atidžiai pagalvoti. Praeitą savaitę du trečdaliai parlamentarų pasirašė už būtiniausias priemonės aukštesniems, griežtesniems e, muitinių standartams užtikrinti, kad būtų užtikrintas tam tikras dereguliavimas. Ir dabar, manau, turime pasinaudoti Europoje atsiradusiomis galimybėmis. E, kai kalbame apie muitinių sistemos supaprastinimą, tai supraskime, kad nauji reikalavimai turi būti integruoti kuo greičiau. Ir turėtumėm padaryti tam tikrą spaudimą Junktinės Amerikos valstijos. Mes nesupraskime, kad e, jie yra labai svarbu šiuo požiūriu. Todėl, kai kalbam apie šį pranešimą, aš galiu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad toks atsirado. Tai e, leis užtikrinti, kad mūsų turimos priemonės būtų panaudotos taip, kaip reikia šešėlinės pranešėjos Linar vardu dabar kalės kolega. Ačiū ir aš tikiuosi, kad kolegos man nepateiks sunkių klausimų, nes aš esu tik tai pakaitinis šiandien. Ponios Lėna e, pareiškimas skaito. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai, kad e, parengtas toks dosie, dėkoju Europos komisijai už visą ES metodiką ir indėlį iš e, pasaulio priekybos organizacijos narių. Iš esmės jos yra susijusios su priekyba su Kinija. Mes kalbame apie tam tikrų protokolo sąlygų e, E, galiojimo pasibaigimą. Čia kalbame apie Kinijos e, PPO sistemos e, naudoj, naudojimasi. Taip pat mes kalbame apie tam tikras konkurencinės sistemos iškraipimo galimybės. Jeigu nepakeisime dabartinės padėties, tai ne tik sąžininga prekyba ir konkurencija bus iškreipyta, bet ir ES santykiai pasaulio prekybos organizacijoje bus iškreipti. Todėl mes turime pakeisti metodiką, kad būtų pasirinktas valstybės požiūrį neutralus metodas mes pasisakome, kad reikia išlaikyti aiškę prieiga pas prie e, pasaulio, aišku, santykiai su pasaulio e, prekybos organizacijos narėmis, aišku, reikia išvengti protekcionizmo pastų. Šis pasiūlymas turi būti vertinamas platesnėme kontekste, kai mes norime pagerinti pasaulinės prekybos sistemas ir jos taisyklės, tačiau vis dar išlieka daug neišspręstų klausimų, kuriuos turime spręsti, ypač kai kalbame apie Europos pramonės vaidmenį ir galima naštos perkelimą pagal Europos komisijos išduodamas ataskaitas apie atskirius sektorius ir atskiras valstybės. E, mano kolegė toliau e, yra dėkinga kolegom e, savo bendradarbėms, kad jie jai padėjo. Ponas Butikofer, žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Mes esame dėkingi Europos komisijos pasiūlymui, nes jis nukreiptas teisinga linkme, tačiau jame vis dar netenkinami Europos parlamento iškelti reikalavimai ir kriterijai. Sutinku su visais kolegomis, e, kurie sakė, kaip ir ką tik prieš mane kalbėjęs kolega, sutinku, kad reikia tenkinti dvigubus kriterijus. Mūsų sprendimas turi būti pritaikytas pasaulio prekybos organizacijai, bet taip pat jis turi suteikti mums galimybę e, suformuoti deramą prekybos apsaugą, nes kitaip nesažininga prekyba bus mums primesta. Aš nemanau, kad šiame kontekste yra būtina pasitelkti rinkos ekonomikos ar nerinkos ekonomikos statuso kategorijas. Mano nuomonė, būtų gerai tokią terminiją pamiršti. Tačiau negalime grįžti prie įprastų, įprastos metodikos taikymo būdų, turime rasti ypatingą metodiką, kuri leistų mums veiksmingai apsisaugoti nuo nesažiningos prekybos. Įrodymų naštos perkelimas į Europos pusę e, mano nuomonė, yra Europos silpnumo pademonstravimas. Aš nežinau, kodėl mes turėtumėm elgtis kitaip negu amerikiečiai, kurie nuolat e, akcentuoja, kad e, kita pusė yra kalta ir jai tenka visa įrodymų našta. Bet jeigu Europos komisija ir valstybės narės nedrys apginti tokios alternatyvos, tai e, bent jau nuostata, kur yra teikiama turės būti griežtesnė. Dabar pasirinkta formuluotė neužtikrina, kad kiekvienu atveju bus rengiamos ataskaitos, kada tai reikalinga. Jeigu Europos komisija nepakerenks ataskaitų sistemos, tada mes neturėsime pagrindo įrodyti, kad kitos pusės priekybos praktika yra nesažininga ir vykdomas dempingas. Turime šiuo klausimu padirbėti. Kita problema, kitas trūkumas, kurį aš išvelgiu, pagal Kinijos prisijungimo protokolą mums išlieka galimybė pasitelkti e, gynybos nuo subsidijų priemonės ir jos nėra ribotos laike. Jos, jų galiojimas niekad nepasibaigė. Bet Europos komisija to net neprisimena. Atrodo, kad Europos komisija atsisako teisinio pagrindo tokioms priemonėms e, ateityje pritaikyti. Tai nėra gerai, tai yra per daug protekcionistiška ir mes čia turim keisti padėtį. Ačiū kolega. Ponas Borelį. EFDD vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Šio pasiūlymo ekonomikos pasakmes yra e, akivaizdžios. Man atrodo, kad e, kils e, grėsmė įvairiems Europos sektoriams. Pasakmes bus labai ženklios. Tai turės pasiekmių ir socialiniams sistemos, ir sukauptoms žinioms. Komisijos pozicija stebina, sako komisija, kad reikia imtis e, skubiai veiksmų, nes kitaip kils problemų PPO, todėl reikia parengti neutralų reglamentą, e, kuris e, galėtų būti panaudotas. Tačiau man atrodo, kad toks pasirinkimas netinkamas, nes, pavyzdžiui, nėra naudojamos savokos, kurios leistų mums identifikuoti realų rinkos iškraipimą. Todėl aš sutinku su tuo, ką sako pranešėja, kad reikia įvesti į reglamentą skirtumą tarp rinkos ekonomikos šalių ir nerinkos ekonomikos šalių. Taip pat reikia kalbėti ir apie veiksnius, kurie gali privesti prie rinkos iškraipimo. Tai yra ekonominius, socialinius, aplinkosauginius ir mokesčių veiksnius. Kitaip tariant, pateiktas pasiūlymas e, kuris paveiks įvairius sektorius, Ir todėl į jo rengimą turi būti įtraukti įvairūs e, e, suinteresuoti asmenys. Pavyzdžiui, ženklus iškraipimas e, savoka yra tikrai labai E, silpna, e, lyginant su tuo, kas yra dabar naudojama. Nes dabar yra aiškiai apibriešta, kas yra rinkos ekonomikos e, šalis ir kas yra ne rinkos ekonomikos šalis. Ši savoka yra silpna, todėl kad nesivadovauja nei nustatytais kriterijais, nei prisijungimo prie PPO protokolais. Kitaip tariant, mes norime, kad būtų vadovaujamasi E, nustatant rinkos ekonomikos statusą penkiais kriterijais. Taigi norėčiau e, išduoti štai kokį klausimą. Ar tikrai mes norime, kad atsirastų reglamente ženklaus rinkos iškraipimo terminas, kuris yra visiškai neaiškus? Kitas dalykas. Kaip mes e, užtikrinsime, kad kiniečiai turės įrodyti, kad Mm, jie, sakykime, savo produktais neiškraipo konkurencijos. Dar vienas dalykas, kokią žinią mes norime pasiūsti darbuotojams, pramonės e, sektoriams e, šioje srityje, nes ES turi dvi galimybės. Tai yra apsaugoti savo e, pramonės tinklą ir ginti mūsų vertybės, laisvą rinką arba elgtis bailiai, teikti E, inovato, inovatoriškus sprendimus juridinėme sektorija, tačiau galų gale viso to rezultatas nebus aiškus. Mes tiesiog žinome, kad ES ir pram, jos pramonė negali e, vienodomis teisėmis konkuruoti su Kinija. Mr. Bashir, ECR, Shadow Rep. ECR šešėlis pranešėjas panas Pašyra, ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad taip įsiveržiau į salę. Bet e, mano traukinys tik dabar atvažiavo, aš turėjau labai skubėti. E, džiaugiamės GUE pranešėjos darbų ir dėkojame jai. Džiaugiamės, kad ji pripažįsta, jog energetikos sektorius yra labai svarbi tarptautinės priekybos dalis ir partnerių turime ir už ES ribų. Aš kaip Europos parlamento narys iš Jorkšyro ir e, jaučiantis pasaulinės plieno pramonės krizę, puikiai suprantu, kokias problemas gali sukelti e, šios sektorius. E, ir dabar aš prisidedu prie šios labai politinės temos svarstymo šioje nuomonėje. Svarbu, kad šie klausimai būtų aiškiai suprantami. Tai gali apimti ir dabar vykstančių diskusijų uh, um, dabar vykstančias diskusijas dėl ES ir Europos ir Junktinio Amerikos valstijų e, ginčių pasaulio priekybos organizacijoje dėl vykstančių priekybos taisyklių, bet mes suprantame, kad ES priekybos gynybos priemonės būtų naudojamos teisingai. Užtikrinkime, kad Europos komisijos reglamentas dėl kovos su dumpingu ribų, apsaugos laisvos rinkos sąlygas ES ir taip pat jos santykiuose su Kinija. Tuo pat metu mes suprantame, kad turi visapusiškai būti laikomasi PPO taisyklių. Mums e, konkurencijos rinkoje nesažininga praktika, tokia kaip protekcionizmas, vyriausybės įsikišimas į laisvos rinkos mechanizmus turi būti išnaikinti. Mes turime kalbėti apie apsaugą visuomenės visoje vertybių grandinėje. Tai turi būti daroma vyriausybėms netrukdant tarpusavį varžytis, nepažeidžiant teisės viršenybės principų. Todėl mes prieštarausime viskam, kas e, neatitinka vienodo veikimo taisyklių ir tikimės, kad tam tikrose ES erdvėse bus užtikrintas griežtas taisyklių laikymas. Labai ačiū kolegos ir kiti. Ar dar kas nori pasakyti? Atrodo, kad ne. Ponas Mülleris iš priekybos generalinio direktorato. Jis kalbėjęs Europos komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad atvykau šiek tiek per vėlai ir tiesiog į vidurį diskusijos įsiveržiau. Europos komisija nori labai padėkoti pranešėjai už svarbą atliktą darbą, kuris yra patirtas labai gerai. Europos komisija norėtų pasakyti, kad trys iš keturių pasiūlymų elementų jau iš principo aptarti Europos komisijos pasiūlyme ir mums dabar iškyla rimtų problemų. Norėčiau tik peržvelgti tuos pagrindinius punktus. Pirmasis klausimas e, buvo akcentuotas ir pranešėjo. Kalbame apie ženklių iškraipimo apibriešti. Tai turėtų būti sutvarkyta. Kitas dalykas. Uh, ekologinių reikalavimų, socialinių reikalavimų, kaštų padengimas, toliau santykiai su profesinėmis sąjungomis ir galiausiai yra kalbama apie tai, kaip bus elgiamasi su tokiamis valstybėmis kaip Kinė ir Vietnamas, kur nėra rinkos ekonomikos. Jeigu kalbam apie pradžią, energetiką ir tai, kas čia buvo šiandien išsakyta. Europos komisija norėtų pasakyti, kad energija E, kad Europos komisija tam skiria labai daug jėgų ir iškraipimai bus nustatyti automatiškai labai greitai. Kitas dalykas e, - socialinės teisės, aplinkos apsaugos reikalavimai, mokesčių klausimai. Visą tai bus aptarta, jeigu pažvelgtumėte į mokesčius dabar. Jie bus sutvarkyti jeigu dėl numatomų priemonių bus iškraipama konkurencija. Eksporto mokesčiai yra tipinis pavyzdys. Tai apgailėtinas iškraipimo pavyzdys. Tai yra mokesčiai, kurie iškraipo sistemą ir apie tai bus kalbama. Dabar taip, dėl aplinkosaugos standartų toks paminėjimas yra delikatesnis, nes nėra tarptautinių mastų susitarta, kas galėtų būti kvalifikuojama kaip ekologiniai standartai ar aplinkosaugos standartai. Todėl čia mes negalime nieko pasakyti. Taip pat Europos komisija norėtų pabrėžti, kad kovos su dempingu metodikoje jau šiandien yra kalbama apie e, išlaidą susijusią su darbo jėgos, e, socialiniais reikalavimais ir aplinkosaugos reikalavimais. Taip pat turime suprasti, kad Europos pramonės patiriami kaštai dėl būtent šių reikalavimų tenkinimo ir atsizindėti turimuose teisės aktuose. Dabar perėsiu prie trečio punkto, apie kurį kalba pranešėjas e, - darbuotojų interesai ir profesinių sąjungų statusas e, gynybos tyrimuose. Šis klausimas yra susijęs su ES interesais. ES interesų testas komisijos pasiūlyme parengtame praėjusiu metu lapkričio mėnesį nėra įtrauktas. Tačiau Europos komisija norėtų pabrėžti, kad ES interesai e, apima darbuotojų teisės ir jų interesus. Iš esmės tai yra modernėjimo darbo neatskiriama dalis. Taigi darbuotojų teisės e, yra dabar svarstomas klausimas, nuolat svarstomas klausimas ir mes tikimės, kad greitai iki kovo mėnesio pabaigos bus priimta sprendimu. Na, o dabar pereisiu prie paskutinio punkto, kuris yra tiek pat svarbus kaip ir visi kiti. E, elgesys su PPO narėmis, kuriuose nėra rinkos ekonomikos. Iš esmės, Europos komisijai ta dalis yra problematiškiausia ir šiame pasiūlyme yra kalbama apie pagrindų reglamento uh, e, 27 straipsnį Jeigu neklystų, e, čia kalbame apie būtinybę nekeisti nieko, kas yra numatyta pasaulio prekybos organizacijos e, valstybių, kuriuose nėra rinkos ekonomikos reglamentavimo sistemoje. Europos komisija siūlo, kad būtų sukurta valstybės požiūrių neutrali uh, sistema. Mes turime baigti atskirinėti e, ar kategorizuoti pasaulio priekybos organizacijas, jos narės į tokias, kurios turi rinkos ekonomiją ir kurios ne. E, nebent tos PPO narės e, nesugebėtų suvaldyti rimtų rinkos iškraipimo atveju. Taip pat Europos komisija norėtų pasakyti, kad šiame pasiūlyme yra aiškiai įvardinta, jog rinkos ekonomikos statusas E, negali būti suteiktas bet kam. Ypač, kai kalbame apie paskutinį mano pastebėjimą. Turime galvoti apie 27 straipsnių pakeitimą. Pranešėja jau padarė labai gerą darbą ir Europos komisija norėtų padėkoti pranešėjai. Um, Madam Lopes Bermejo. Pone Lopes Bermejo. Monsieur. Ar norite, ponė Martan, ką nors pridurti? Taip. Prieš apibendrinant diskusiją. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad kalbu prieš uh, ponę Lopes, bet nenoriu veltis dabar į diskusiją. Netinkamas momentas dabar. Aš jau sakiau, kad pateiksiu visą eilę pakeitimų. Tačiau aš norėčiau sureaguoti į tai, ką ką tik pasakė Europos komisijos atstovas. Aš visiškai pritariu tam, kad tarptautiniu mastu nėra dokumentų, kurie leistų atsekti eksportą iš e, rytų valstybių. Ir jūs čia turbūt kalbate apie CO2 taršos pažeidimus. Mesgi kalbame apie aplinkos apsaugos kokybę. Supraskime, kad visose pasaulio įmonėse, nepriklausomai nuo to, ar jos yra rinkos ekonomikose ar ne, turi egzistuoti techninės kontrolės ataskaitos kuriuose yra surašyta viskas, kaip gaminama, iš ko gaminama, kokie operatoriai pasitelkami, kiek energijos naudojama ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu yra kažkokio incidento avarijų, irgi turi viskas būti įvardinta. Taigi, kai mes kalbame apie aplinkos apsaugą, mes turime labai aiškiai žinoti, kad ir CO2 išmatuoti yra įmanoma. Taigi, jeigu mes norime E, kalbėti apie, e, sakyti, kad nėra politinių priemonių, tai supraskim, kad tarptautiniu mastu techninės kontrolės mechanizmai yra sukurti. Ačiū, ponė pranešėja. Bueno, e... Na kągi, labai ačiū. Visiems dėkoju už šią diskusiją ir komentarus. Visiškai aišku, kad visi norime įti į priekį ir norime geriau vykdyti uh, E, daugia šalės prekybos sutartis ir dvipus, e, abipusių sutarimus, kad būtų sukurta sąžininga veikimo sistema tarptautinėse rinkose. Norime, kad galiotų prekybos normos, kurios leistų mūsų prekybos partneriams klestėti ekonomikai. Ir žinoma, norime naudos ir Europos ekonomikai. Ir aš manau, kad tai yra uh, aiškus šios nuomonės tikslas. Kogi mums labiausiai reikia? Norime, kad mūsų pramonė turėtų daugiau alternatyvų. Nenorime, kad mūsų pramonė vienai par kitaip diskriminuojama. Taigi mes dabar einame prieki ir aš manau, kad čia Gavusi visus pakeitimus, galėsiu pagerinti tekslą ir pasiekti sutarimo, kuris bus priimtinas visiems. E. Labai ačiū. Pakeitimų teikimo terminas. Kovo 15 diena. 13 valanda. Valandą ilgiau negu įprastai. Paprastai būna iki 12. Daug laiko liko. Dabar norėčiau Jums priminti, kad rytoj koordinatorių posėdis 9 val. ryto, o bendras komiteto posėdis 10 val. O po pietų, labai svarbu, rytoj po pietų pradedame 15.45, be 15.4, o ne trečia, kaip buvo numatyta. salėje 5B001, kitoje salėje. Aukščiau, penktam aukšte. Keliais aukštais aukščiau. 5B001. Rytoj 15.45 pradedame balsuoti. Ačiū, susitiksim rytoj. That's it.